posėdžių, kuriuo metu buvo pritarta rekomendacijai įsteigti, tiksliau pratesti specialiojo komiteto kovai su organizuotų nusikalstamų korupcijų ir pinigų plovimu. Šio komiteto įgaliojimai turėjo baigtis 13 metų kovo 31 dieną ir buvo pagal 184 straipsnio nuostatas nuspręsta pratesti veikimo įgaliojimus iki 2013 rugsėjo 30 dienos, jeigu niekas neprieštarauja, tuomet pritarėme įgaliojimų pratesimui iki kitų metų rugsėjo 30 dienos. Paskutinis pranešimas. Ponai Tavariš žodis. Pone pirmininkė, Aš noriu pasisakyti dėl e, specialiojo komiteto kovai su organizuotu nusikalstamumu įgaliam pratesimu. Esu šio komiteto vicepirmininkas. Noriu jums pranešti, kad HSBC bankas turi mokėti 1,2 milijardo eurų baudos už pinigų plovimą. Ir šis nusikaltimas dažniausiai būna, tokio pobūdžio nusikaltimai būna susijęs su kitais su sunkesniais nusižengimais, pavyzdžiui, žmogaus teisų pažeidimais ir siūlau šį klausimą svarstyti skubos tvarka, labiau įsigilinant į visas šio nusikaltimo aplinkybės, Aš esu komiteto pirmininkė ir dėkoju už patestus įgaliojimus specialio komiteto kovai su organizuotu nusikalstamumu. Pastarį antradienį lankiausi Vašingtonė, buvau susitikusi su CŽV, finansų ir teisingumo ministerijų atstovais. Tai yra FTB vertėjas, atsiprašau. Mes kalbėjome apie kovą su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Pareigūnai, su kuriais buvome susitikę, labai gyrė mūsų komiteto veiklą. Per šešis mėnesius buvo surinktos kelios dešimtis posėdžius, taigi dėkojame dar kartą už parodytą pasitikėjimą. Pirmininkas, linkime ir toliau sėkmės jūsų komiteto veikloje. Pagal